pasitikėkite. Taigi tokia būtų mano paskutinė pastaba apibendrinant šią diskusiją. Ačiū uždėmesi. Ačiū, mielas kolega, diskusija baigta, balsavimas įvyks rytoj. Dabar galime eiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra Pono Belė pranešimas maisto produktų radiacinė tarša. Dokumento numeris A70001-011. Dabar e, žodis kolegai Belė. Keturias minutės jums prašom. Meneer de commissaris, beste collega's, goedenavond. We hebben het hier over... Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponės ir ponai. Šiandien kalbame apie maisto saugą, kalbame apie saugų maistą, ir saugius maisto produktus. Taigi kalbame apie labai svarbų teisės aktą. Ir e, e, tikimės kad mums pavyks e, užtikrinti kuo aukštesnius standartus. E, šie standartai egzistuoja jau daugiau kaip 20 metų, bet per tą laiką pasikeitė ir visuomeninis, ir kitoks kontekstas, ir mums reikia tam tikrų korekcijų. Ir aš tikiuosi, kad e, rytoj parlamentas pritars siūlomiems pakeitimams ir tikiuosi, kad ir kitos institucijos tuos pakeitimus priims. <clears throat> Aš tikiuosi taip pat, kad ir komisaras e, klausysis e, manęs, man kalbant, nes komisijai čia tenka svarbus vaidmo. Ir, e, o, o, o, o, o ne tarybai. E, po e, brandulinės katastrofos, e, ponė, katastrof, e, ponė komisarė, e, kontrolę perima komisija. E, dabar egzistuojantis teisės aktai buvo priimti iškart po e, Černobilio e, katastrofos. Tai toks yra bendrasis kontekstas. Taip pat yra aišku, kad komisijai teks koreguoti normas ir standartus atsiradus naujai situacijai. Turės būti pasitelkti maisto saugos, radiologinės apsaugos ekspertai. Ir tie dalykai, nors labai aiškiai nėra išdėstyti, bet vis tiek turės būti padaromi. Ir šiame kontekste aš norėčiau paraginti komisiją kitais metais pateikti pasiūlymą, e, kuris išspręstų normų ir standartų klausimą ir pateiktų tam tikrą netokių svarbių maisto produktų sąrašą. Dar vienas dalykas, e, ponė pirmininkė ir ponė komisarė. E, čia kalba eina apie vaikų maisto apibrėžimą, tai yra jautri sritis šiame tekste e, nėra atsižvelgta į pastarojo metu egzistuojančius apibrėžimus šitoje srityje. Dar vienas dalykas. Europos parlamentas siūlo, kad E, visiems ūkininkams, e, kurie nukentėtų nuo tokios e, katastrofos, būtų kompensuojama jų patirta žala. To kol kas nėra pasiūlyme. Na ir pagaliau teisinis pagrindas. Teisės reikalų komitetas šiame parlamente vieningai balsavo, pritardamas minčiai, kad reikėtų remtis 168 straipsnio antrąją pastraipą. Kitaip sakant, kad būtų remiamasi straipsnių skirtų e, viešajai sveikatai. Vadinasi, e, prieim, sprendimų prieimimas remtusi e, bendro sprendimo prieimimo procedūra, o ne konsultacijos procedūra. E, aš manau, kad e, komisija e, visų mūsų piliečių vardu labai rimtai apsvarstys šias mintis. Dėkoju. Dabar žodis ponui Barnie, komisijos atstovui. Ačiū pirmininkė visų pirma. Noriu atsiprašyti dėl pono Serkovičio ir pono Oettinger, kurie dėja dėl kitų įsipareigojimų negalėjo dalyvauti šio vakaro plenarinėme posėdėje ir aš dabar sureaguosiu į pranešėjo pono Belet išsakytus komentarus būtent dėl visų sanitarinių priemonių, kai eina kalba apie maisto produktų ir pašarų radiacinę taršą. Komisijos yra parengta pozicija dėl tarybos reglamento naujos redakcijos, kad e, būtent būtų galima sudėti į reglamentą aspekt, naujus aspektus ir e, kad būtų iš tikrųjų vis, visos tos nuostatos iš tarybos yra pateiktos kodifikavimo tikslais ir visa tai yra sudėta į pasiūlymą. Komisija, na, nuoširdžiai turiu pasakyti, negali, negali palaikyti tų pakeitimų, kurie siūlomi pranešė Belet pranešime, būtent dėl esminių dalykų. Visų pirma, kad susitarimas dėl naujos redakcijos yra labai griežtai apribojęs visus įgaliojimus tarybai. Numa, Nu, numato visas tas teises ir kai eina kalba būtent apie nos redakcijos kodifikavimo pasiūlymus, tai čia pakeitimai negali būti teikiami išskyrus labai ypatingus atvejus. Tai yra padaryta todėl būtent, kad būtų užtikrintas teisės aktų nuoseklumas ir išlumas, būtent dėl to juk modifikavimo pasiūlymai, kodifikavimo pasiūlymai yra teikiami dėl nuos redakcijos išdėstymo. Uh, Visa tai yra numatyta būtent atitinkamai tarp institucinėme susitarime, kur institucijos tei, iniciatyvos teisė yra numatyta Europos komisijai. Kitaip, jeigu būtų kitokios nuostatos, kitokios procedūros, tai būtų praktiškai neįmanoma viską padaryti ir pasiekti būtent tokių tikslų, kad būtų geresnė teisėkura užtikrinta, kas buvo numatyta būtent dėl to, kad būtų suteikti, suteiktas geresnės paslaugos mūsų piliečiams ir būtų visiškai skaidrumas. Įtirė komitete buvo balsuojama dėl juridinio pagrindo ir 31 Euratomo straipsnis būtų pakeistas ES sutarties 168 straipsnių. Komisija galvoja, kad toks turinio pagrindo pakeitimas nėra pagrystas. Tai taip pat prieštarautų 100. 6a Eurotomo sutarties straipsnio nuostatoms. Čia eina kalba būtent apie konkrečias nuostatas ir sutarties dėl ES veikimo ir ES sutarties nuostams. 31 Eurotomo sutarties straipsnis, kaip žinote, yra atitinkamai Europos teisingumo teismo sprendime apibrieštas dėl visuomenės veikatos gynimo C7088 metų, kai eina kalba apie radik e, radioaktyvius izotopus. Taip pat 31-32 straipsnį trečias skyrius norėčiau pas, akcentuoti institucijų kompetencijas. Sutar, Eurotomos sutarties 31 straipsnis yra vienintelis teisti, te, objektyviai pagrindžiamas straipsnis, kuris galėtų būti naudojamas kaip teisinis pagrindas šiam sprendimui. Taigi komisija pageidautų, atme, kad e, tie pakeitimai, kur yra siūlomi pranešėjo belėt pranešime, būtų atmesti. Tai aš norėjau pasakyti atitinkamai komisaro Šekovič ir Oettinger vardu. Ačiū. Ačiū komisarų Barnie. Dabar pasisakys frakcijų atstovai. Visų pirma, Jordan Zizel, EPP e vardu dvi minutės, prašom. Ačiū. Pirmininkė, radioaktyvi radiacija žmonės labai gazdina, nes jos negalima matyti, negalima apčiuopti, tačiau ji daro didžiulę žalos visoms gyvoms būtybėms. Vis dėlto radiacija turi ir teigiamą poveikį, ji yra naudojama ir medicinoje, ir e, elektronikoje ir taip toliau. Tam, kad būtų galima pasinaudoti e, radiacijos uh, privalumais turime išsklaidyti žmonių nagastavimus ir užtikrinti jų saugumą. Ponas Belets, mūsų pranešėjas, ko puikiausiai tai ir padarė, jis pasiūlė e, pakeitimus reglamentui, kur kalbama apie maisto produktų e, radiacinę taršą. Aš tikrai sveikinu pranešėją Belet ir nuoširdžiai e, tikiuosi, kad komisija pakeis savo poziciją ir atsižvelgs į pranešėjo pasiūlymus. Aš taip pat tikiuosi, kad ir taryba atsižvelgs į mūsų nuomonę. Vis dėlto e, aš labai apgailestauju, kad šiuo metu salėje nebėra tarybos atstovų. Ar tai reiškia, kad kad tarybai visiškai nesvarbi Europos parlamento nuomonė šiuo klausimu. Man atrodo, kad tiek taryba, tiek ir komisija turi atsižvelgti demokratinius pokyčius kurie įvyko po Euratomo sutarties patvirtinimo 58 metais. Man atrodo, kad reikėtų geriau atsižvelgti į tai, kas buvo nutarta Europos parlamente dėl radioaktyvios energijos. Antra vertus, jeigu tai nebus padaryta, mes tiesiog galime atverti Pandoros skrynę. Ačiū toliau, ponas Gerek, socialdemokratų frakcijos vardu, prašom. Energetika jondrova, a także cała sfera. Pane pirmininkė, branduolinė energetika, izotopų gamybos, eksperimentinių reaktorių. Mm atkūrimas medicinos ir kitiems tikslams, e, visa tai yra susiję su tinkamais saugos standartais. Svarbu, kad e, maisto e, medžiagos ir pašarai būtų saugus vartoti. Reaktorių katastrofos, tame tarpe ir Černobilio, katastrofa privertė priimti griežtus apsaugos standartus. Tačiau ta problema nepasirodė tokia rimta, kaip buvo manim, manoma. Dėl e, radioaktyvių iškritų iš tikrųjų šiek tiek buvo užteršta dirba, e, bet apskritai reakcija tarsi buvo ir pernelyka didelė. Dabar žmonės grįžta į kaimus, kurie buvo ištuštėję, apleisti. E, kai kurie e, mokslininkai netgi kalba apie teigiamą e, radiacijos poveikį, žinoma, žemesnį už tam tikrą ribą. Bet e, vietoj e, mokslinių sprendimų e, buvo priimti kvazi administraciniai sprendimai. Ir dabar mes matome, kad radiacijos dozės yra mažesnės negu kad natūralios užtinkamos gamtoje. Taigi e, yra būtina ištirti tiek radiologinių ypatingų atvejų situaciją ir e, natūrales e, radiologinės situacijas, kurios atsiranda, pavyzdžiui, dėl vulkaninės veiklos. Pirmojo atveju turime atsižvelgti į skydliaukės e, padėtį, antru atveju reikėtų galvoti apie plaučius ir odą. Pone Hall. Ačiū pirmininkė, tikrai laikų svarstam, e, kalbame apie tai, kadangi šį balandį minėsime 25-ąją Černobilio katastrofos e, metnės. Mes visi prisimename, kaip piliečiai nerimavo dėl to, kiek ilgai e, padariniai buvo juntami, pavyzdžiui, Anglijos žarų krašte, kur vis dar tarša išliko ir po daugelio metų. Tad labai svarbu turėti tokią sistemą, kuri užtikrintų didesnės garantijas plačiai visuomeniai, jeigu įvyktų brandolinė avarija. Todėl mums reikia e, kitokio juridinio pagrindo ir platesnės ekspertų grupės, kad būtų galima taip pat įtraukti ir visuomenės veikatos ekspertus į mokslininkų ta, e, pata, e, ekspertų grupę, nes iš tikrųjų eina kalba apie daug platesnius dalykus susijusius su visuomenė. Be, rad, radiacijos lygmenys yra nustatyti tokie, kad maistas būtų saugus visų visų amžiaus kategorijų e, gyventojams valgyti. Tačiau kaip pavyzdžiui būtų, jeigu, tarkim, tos morkos būtų tokio, tarkim, užterštumo lygio, kad jas galėtų saugiai valgyti saugiai, tačiau ne vaikai. Mums reikia labai aiškių gairių, kurios tikrai užtikrintų garantijas ir saugumą. Pavyzdžiui, mes galėtumėm vadovautis JAV, pavyzdžiui, kur yra vienas makrosivėt e, lygmo, e, e, lygis yra nustatytas kaip per metus kaip maksimali radiacijos riba. Reikia taip pat atsižvelgti ir į mytybos skirtumus, ir į kultūrinį kultūrinės ypatybės, pavyzdžiui, kiekvienos tautos. Ir e, kiekviena, kiekviena tauta turi skirtingus įpročius. Todėl reikalinga rinkti taip pat ir atitinkamai informaciją apie maksimalius leistinus lygius. Noriu padėkoti ponui Belet, kad jis labai išmintingai pažvelgė į šį klausimą savo pranešime. Ir aš labai tikiuosi, kad komisija atsižvelgsi tai, jog parlamentas yra ypatingai vieningas šio klausimu. Vielen Dank, Frau Kollegin Hall. Als Labai ačiū poniai Hall. Dabar žaliųjų frakcijos vardu ponia Harms, prašom. Ačiū pirmininkė. Komisija pateikė šios pasiūlymus ir mes juos nagrinėjame, nagrinėjame dėl to, kad e, dabartinis reglamentas nustojo galioti 2010 metais. Aš prisimenu, kaip e, su ponia Undina Van Platnitz devintojo dešimtmečio viduryje mes diskutavome apie Černobilio katastrofą. Įvykus Černobilio katastrofai viena iš didžiausių problemų buvo demokratinės kontrolės trūkumas ir neskaidrumas. Na ir tikrai aš jaučiuosi e, labai sukresta dėl to, kad šiandien mes turime pateikti tokius argumentus, kad nebereikia vadovautis Euratomu, bet kad mes turime patys siekti didesnės, didelės kontrolės. Aš norėčiau kreiptis į poną Barnie, jis yra iš Prancūzijos. Aš tikiuosi, kad E, viskas pasikeis. Prancūzija anomet apsimetė, kad radiacijos debesis ją tiesiog aplenkė, tai yra tikra gėda. Aš manyčiau, kad irgi reikėtų pasinaudoti JAV pavyzdžių. JAV vadovaujasi labai konservatyviomis taisyklėmis, nėra nustatomas atskiros taisyklės vaikams ir saugusiems, tiesiog yra nustatomos tokios vertės, kurios tiktų ir vaikams ir saugusiems. JAV esančios vertės yra dešimt kartų mažesnės negu tos, kurias šiandien siūlo komisija pagal Euratom. Uh, Aš manau, kad iš tikrųjų čia reikėtų naudotis JAV pavyzdžių. Ačiū kolegiai Harms. Dabar pusantros minutės. Um, Gue vardu panematijas, prašom. Ačiū, e, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau pradžioje pritarti kitiems kolegoms ir pasakyti, kad kai kalbame apie e, radioaktyviosios spinduliuotės poveikį maisto produktui, e, produktams, tai kalbame iš tikrųjų apie e, visuomenės sveikatą. Visų pirma, tą poveikį reikia matuoti, tarkime, vėžio atvejais ar kitais susirgymams. Kalbame apie tai ne vien tik tai dėl Černobilio avarijos. Černobilis parodė e, tos e, problemos apimtis ir kaip e, tai gali paveikti paprastų žmonių gyvenimą. Turime pasimokyti iš istorijos ir vadinasi tinkamai reglamentuoti. E, šiame pasiūlyme yra pozityvių elementų, bet, man atrodo, reikia stiprinti visuomenės veikatos aspektą ir antra vertus atsikratyti tam tikrų nereikalingų priemonių ir trečia padaryti sprendimų prieimimo procesą skaidresniu ir demokratiškesniu. Negalime e, toliau e, toleruoti tų aukštų leistinų ribų, turime suprasti, kad dėl to žmonės mirs. Pavyzdžiui, Portugalijoje tokiu atveju esame turėję, turime į tai atsižvelgti. Dėkuoju poniai Matijas, dabar pusantros minutės e, ponė Rosbach, EFD frakcija. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų atėjo pats laikas uh, peržiūrėti ribinės e, radiacijos poveikio pašarams ir maistui vertes. Tikrai atėjo pats laikas pasinaudoti naujais moksliniais duomenimis ir atnaujinti tas vertes. Be abejo, reikia ES nustatyti bendrą apsaugos lygį. Lisabonos sutartyje teigiama, kad galima imtis bendrų priemonių, nustatančių saugos standartus pašarams ir maistui. Tai yra susijęs su visuomenės veikata. Tai yra tikrai labai svarbu. Šiuo metu ES tos ribinės vertės yra didesnės negu kad JAV. Tikrai negalima manyti, kad radiacija Europoje netokia pavojinga kaip JAV. Aš manau, kad reikia nustatyti aiškę procedūrą, pagal kurią būtų atnaujintos senosios normos ribinės vertės. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, ponė Rosbach. Dabar pusantros minutės. E, kolega Šegedį, prašom. Dėkoju pirmininkė, brangus kolegos. Vengrija patyrė e, brandolinės avarijos pasiekmes po Černobilio katastrofos. Turime daryti viską, kas įmanoma, kad galėtume tokių katastrofų išvengti ateityje. Ir dalis to prevencinio darbo yra griežtas e, dabartinių brandolinių elektrinių veiklą. E, labai svarbu sutelkti dėmesį į atsinaujinančius energijos šaltinius, kad e, sumažintume brandolinės energijos e, proporciją bendrajame energijos krepšelėje. Tai yra būdas, tai yra vienintelis būdas pagerinti mūsų saugumą. Ir Taip pat labai svarbu Europos piliečiams labai aiškiai pasakyti, kas e, jiems yra paranku, naudinga, o kas ne. Ypač dabar turime sustelti ties rizikos e, sumažinimu. E, tai yra įmanoma padaryti, jeigu bus tinkama politinė valia ir derami įsipareigojimai. Turime veikti, o ne laukti. Dėkoju, e, ponui Šegedį. Dabar kiti kalbėtojai, ponios Flašikovas Benovas dar nėra e, salėje, todėl žodis ponui Mölcer. Labai ačiū. Kai įvyko Černobilio katastrofa 86 metais, kitos šalis aplinkinės kaiminės šalis be abejo tam buvo nepasiruošusios. Vis dėlto radiacijos poveikis maisto produktuose gali būti, gali išlikti ne vienerius metus ir ne visą laiką jį galima užuosti ar pamatyti. Dažnai yra ir tai, ir taip, kad maisto produktai iš užterštų teritorijų išvežami į nuo radiacijos nenukentėjusias teritorijas ir ten parduodami kaip švarūs produktai. Radiacijos poveikis žmonėms, ypač vaikams, pasireiškia po daugelio metų, kartais net ir po dešimtmečių. Reikėtų e, nustatyti aiškias vertes, kad neliktų jokių neiškumų. Buvo pastebėta daug lygų, alergijų Ir panašu, kad nelabai kas tuo rūpinasi. Po Černobilio jau prabėgo 25 metai, na ir aplink Černobilį gyvenantis žmonės vis dar negali valgyti aplink Černobilį augančių grybų. Tai daug kas sako. Ir tai, manau, sako daug ką ir apie tai, kad nepakankamai gerai veikia kontrolė aplinkiniuose regionuose. Labai ačiū. Ponui Melcer, ačiū, kad kalbėjote tiek, kiek jums buvo skirta. Dabar e, spontaniški pasisakymai. Prašom. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că atingerea unui grad corespunzător. Pane Dan Dančila, ačiū pirmininkė. Radiologinių spindulių primtinas lygis turėtų būti nustatytas, tačiau reikėtų atsižvelgti į sveikatos standartus. Reikia apsaugoti visuomenę. Visos valstybės narės turėtų taikyti tokias pačias normas. Valstybėms narėms tenka atsakomybė dėl radiacijos lygios stebėsenos. Radiacija turi poveikį tiek maistui, tiek ir pašarams. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į poveikį aplinkai. Reikėtų laikytis maksimalių nustatytų e, normų. Ačiū. Na, galiausiai suteiksiu žodį ponui Ferreira, kuris ir baigs spontaniškus pasisakymus. Um acidente nuclear ou qualquer outro caso de emergência radiológica. Ačiū pirmininkė. atominė katastrofa, radiaciniai nelaimingi atsitikimai rodo, kad e, valstybės turėtų veikti iš vien, susitarti dėl bendrų standartų, kurie turėtų būti taikomi visuomeniai ir aplinkai. Reikėtų koordinuoti veiksmus ir nustatant e, didžiausią leidžiamos radiacijos lygį maiste. valstybėms, valstybių narių veiksmų laisvė turėtų būti kažkiek tai apribota, nes valstybės narės yra atsakingos už visuomenės veikatą, bet e, tarkim, įvykus katastrofoms arba esant būtinybei galima būtų nustatyti griežtesnius standartus, griežtesnės normas, norint apsaugoti visuomenės veikatą. Ačiū kolegai Ferreira, baigiame diskusiją. Dabar suteiksiu žodį komisarui Barnie, prašom. Euh, Ačiū pirmininkė. Ką galėčiau pasakyti kaip politikas, kaip pilietis ir ką turiu pasakyti komisijos vardu dėl juridinio aspekto. Pane Hams, uh, Būtent jūs priminėte, kad, e, priminėte, kad esu prancūzas. Na, reikia pasakyti, kad šis klausimas mane domina jau labai seniai. Kalbant apie dirbožėmio užterštumą, aš dirbau tais klausimais ir tuomet, kai Prancūzijoje buvo aplinkos ministras. Uh, Ir 93-94 metais vykau Černobilį ir po sarkofagų netgi 17 sekundžių praleidau. Kai, tikrai ne, nepamiršiu tų miestų vaiduoklių. Uh, kuriuose vis dar likokia mėtėsi vaikų žaislai ir taip toliau. Tikrai nepamiršau tų dalykų ir todėl labai ypatingą dėmesį skyriau taip pat ir būtent šiems klausimams Europoje. Aš netgi esu parašęs knygą dėl visų užterštumo klausimų, ypač brandolinė tarša, kur nėra dar pakankamai to saugumo kultūros. Tad šie klausimai tikrai labai mane domina. Taip pat neseniai, netaip seniai buvau ir Prancūzijos žemės ūkio ministras, taigi aš galiu kalbėti ir apie saugumo klausimus, visuomenės sveikatą, vartotojų, piliečių sveikatą, taip pat ir gyvulių, gyvūnų sveikatą, kas irgi yra svarbu. Tai visi tie dalykai mane labai domina, man labai rūpi, todėl aš Mm, suprantu, kad tikrai toks dėmesys parlamentarų yra skiriamas saugumo, budrumo klausimams. Ir kaip sakiau, ponui Belėt, tikrai atidžiai išklausiau asmeniškai viso to, ką jūs pasakėte ir kolegoms komisarams perteiksiu visą tą susirūpinimą, kurį taip vieningai jūs išsakėte. Mm, ką aš jums jau tik pasakiau ir ką dar galėčiau kartą pasakyti, kas man tikrai labai svarbu, būtent dėl juridinio aspekto, mm, dėl to, kad komisija veikia būtent kolegialiai ir kad mes turime juridinės tarnybas atitinkamai, ponas e, Šefkovič ir ponas Oettinger tikrai remiasi jų darbu ir todėl noriu pabrėžti, kad Euratomo sutartyje yra tinkamas juridinis pagrindas dėl, juridinės, e, dėl mm, sanitarnės apsaugos, kai eina kalba apie radiacinę taršą po avarijos. Taip pat kitas dalykas, aišku, yra tai, kad kadangi tai yra naujos redakcijos e, išdėstymas, aišku, kad atitinkamas juridinės nuostatas dėl šios procedūros turi um, taikyti ir gerbti visos trys institucijos, kai eina kalba būtent apie šias modifikacijas. Dabar tikrai, gerbimi parlamento nariai, noriu pasakyti, kad atidžiai išklausiau visų tų jums susirūpinimą keliančių klausimų, visą tai pasižymėjau ir perdusiu kolegoms. Ačiū, o dabar suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Beletui, kad jis galėtų užbaigti diskusijas. Dėkuoju, pirmininkė. Pone komisarė, labai jūs skirbiu, tame tarpe ir dėl to, kad jūs iš tikrųjų esate skaupęs daug patirties, esate lankęs, e, e, lankęsis Černobilyje, e, dirbote žemės ūkio srityje. Tačiau mes čia norime pakovoti su ta vizija, kurią jūs turite komisijoje darėme, tai ir praeitįje, ir e, parlamento teisės reikalų komitetas ir visas parlamentas galvoja, kad e, vis tik tai reikia laikytis konstitucinės sąr sąrangos, kurią numato Lisabono sutartis. Ir tai nėra vien tik tai e, tarp institucinė kova, tai yra mūsų piliečių labai. Aš dabar e, matau, kad komisija laikosi savo pozicijos, e, nenoriu čia nieko kaltinti, tik tai galvoju, kad tai yra prarasta galimybė. Parlamentas norėtų, kad į tai būtų pažvelgta plačiame, platesnėme kontekste. Dabartinė sistema, kaip reikia veikti atsitikus brandoliniai avarijai, ir įvykus e, radioaktyviai taršai e, dabartinė sistema netitinka tikrovės. E, dėl to, dėl savo pranešimo mes balsuosime rytoj ir tikiuosi, kad jam pritarsime didelę balsų daugumą ir tokiu būdu pakeisime reglamentavimą, kuris dabar jau nebe adekvatus. Taip pat aš konkrečiai raginu komisiją iš naujo Mm, įvertinti tuos standartus, kurie numatyti prieduose, pasitelkiant e, ekspertus, nes tuos taisyklės e, galioja dar nuo Černobilio avarijos laikų. Turime peržiūros straipsnį, bet jisai kol kas nebuvo panaudotas. Bet kuriu atveju dėkoju Jums už Jūsų pastangas. Dėkoju ponui Belet. Dabar diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto baigiame. Balsuosime rytoj 12 valandą.